E, tiesa, priminsiu, kad Deve komitetas yra pateikęs rezoliucijos projektą, dėl kurio balsuosime rytoj. Kitas mūsų posėdis prasidės rytoj, lakušio 26 dieną, 9 valandą. to posėdžio darbo tvarkė yra pateikta Europos parlamento interneto svetainėje, o šis posėdis baigtas.